demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Pirmasis iš šių klausimų yra religijos laisvė Pakistane. Dabar kreipiuosi į pranešėjus. Pirmiausia, į poną Tanoką, kuris pasisakys vieną minutę. Pakistanas nesugeba užtikrinti stiprios ir tvarios demokratijos ir tai, mano nuomonė, labai stipriai veikia religijos laisvę. Daug lyderių pastelkė islamą, kad e, spaustų kitas mažumas, taip pat reiškėsi karinio pobūdžio veiksmai, nors kai kas ir buvo padaryta teisingai. Pakistano konstitucijoje numato religijų apsaugą, tačiau numatyti ir šmeišto įstatymai, kurie leidžia persekioti šitų ir Ahmedi mažumas, Ahmadijos mažumas. Pakistanas e, nesilaiko tolerancijos principų, kuriais jis buvo, kurio pagrindu buvo sukurtas. E, madrasų plėtimas, taip pat e, propaganda vykdoma prieš vakarus, tai leidžia klestėti fundamentalistams ir ekstremistams. Daugelis iš e, mano šalies piliečių taip pat nuo to nukentėjo. Pakistano talibanas, teroristinis judėjimas, kuris visai neseniai parodė apie savo kompetencijas dar kartą e, laimiai buvo užkirstas kelias išpoliui Times e, skvere, tai aikštėje New York'e. E, reikia, kad Pakistanas kurtų politinę sistemą, kuri iš tikrųjų remdų religinę laisvę, toleranciją ir lygybę. Ačiū dabar, ponė Jėtė, maki kita pranešėja. Dėkuoju. Mano frakcija Alde sveikina pareiškimą, religin, pare, e, pareiškimus, kurie Pakistane padaryti religinių mažumų naudai nuo 2008 e, metų lapkričio mėnesio. Sveikina taip pat, e, kad yra įkurtas mažumų ministro postas, kad egzistuoja vietose įvairių religinių grupių bendruomenės, kurios turėtų spręsti iškilančias problemas. Bet pranešimai ir apžvalgas, kurias atliko nepriklausomas e, agentūros, rodo, kad mažumas Pakistane neturi pagrindinių pilietinių laisvių ir galimybių susirasti darbą, gauti švietimą ir būti atstovaujamiems politiškai. E, teisinės nuostatos yra silpnos, ir jomis dažnai piknaudžiaujama. Tai e, liečia e, visų religinių tikėjimų žmonės Pakistane. Mes taip pat žinome, kad e, Pakistane e, prieš moteris smurtaujama tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Taigi daug ką dar reikia nuveikti. Dėkuoju. Dar e, viena rezoliucijos autorė, pona Kopola. Puhenainen. Pakistane. Pone Korhola. Ačiū, ponė pirmininkė. Rezoliucija dėl Pakistano ypač svarbi atsižvelgiant į nuostatų dėl šventvagystės taikymą. Dabartinė vyriausybė dėje nusprendė žengti e, ne visiškai teisingų kelių, reikia stipriau paraginti ją gerbti pilietinės teisės. EPP e frakcijoje viešėjo mm, atsakingas Pakistano ministras. Mes remiame jo pastagas, yra 5 procentų kvotos e, viet mažumų atstovams e, užimti oficialius postus, taip pat religinės šventės religinių mažumų yra pripažįstamos, mes palaikome tokius veiksmus, tačiau regionuose mokyklose e, toliau rekrutuojami teroristai. Manyčiau, kad šviečiamasis darbas, e, nediskriminavimas yra geriausia kova su terorizmu ir su terorizmo prielaidomis. Manyčiau, jog me, mes pasiekę šį tikslą daug ką nuveiksime. Ačiū. Minutes, Toliau ponė Geringerdė Odenberg. Labai ačiū, pirmininkė. Mes esame bendrijos pagristos lygybė ir tolerancija atstovai ir turime kovoti su diskriminacija, nors diskriminacija pasireiškia ir toli nuo mūsų sienų e, Mes matome, kad Pakistane religinėms mažmoms neleidžiama dalyvauti rinkimuose. Tai yra vienas iš diskriminavimo pavyzdžių. Pakistano konstitucija e, suskirsto Pakistano gyventojus į dvi grupės - musulmonus ir nemusulmonus. Pasuose taip pat yra įrašai apie e, religinę priklausomybę. Ahmadijos mokyklos sekėjai yra diskriminuojami, jie negali užimti valstybės postų ar dalyvauti e, žiniasklaidos veikloje. E, mirties bausmės taikymas e, religijos šventvagystės įstatymuose taip pat yra taikoma praktika. ES yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Pakistanu, tai vyko prieš keletą metų. buvo skirta e, susitarimo e, priemonėms finansuoti 200 milijonų eurų. E, taigi reikia, kad Pakistane vyktų sisteminiai pokyčiai. Galiausiai konstitucija yra pataisyta ir tikėkimės, kad kitos nuostatos, kurios dabar yra tikrai diskriminuojamojo pobūdžio, bus pakeistos. Dabar ponas Kil Nilsen. Pone. Dėkuoju, panė pirmininkė. Religijos laisvė Pakistane nėra garantuota. 2009-aisiais matome, kad išpolių prieš religinės mažumas padaugėjo, tame tarpe ir nužudimų padaugėjo. Tuo tarpu, kai 80 procentų gyventojų gyvena žemiau skurdo e, lygos. Tačiau tai ne vienintelis problemas susijusios su žmogaus teisėmis. Susirinkimų laisvės ribojimas, e, piliečių E, visuomenės e, ribojimas, e, žmonių grobimai, nužudimai. Ir nors Pakistanas ir pareiškė paramą kovai su terorizmu, kurią kovoja JAV, vis tik nėra pakankamas teisinės bazės, nėra įtariamieji ginami advokatų, neaišku, kur jie yra laikomi. 2009 metais e, sulaikyta daugiau kaip 6 e, tūkstančiai tariamųjų. Nuo smurto kenčia moterys, e, jos yra privartaujamos, yra išpolių panaudojant rūkštį, Man reikėtų dviejų dienų, ne dviejų minučių, kad galėčiau aprašyti visas kančias, e, kurias patiria moteris ir mergaitės Pakistane. E, kadangi mes parlamente pasisakome už žmogaus teisės, turėtume pasinaudoti savo veto teisę ir e, užblokuoti susitarimą tarp ES ir Pakistano. Turime užtikrinti, kad E, Pakistano piliečiai turėtų daugiau e, garantijų. Tas pats pasakytina ir apie Afganistano piliečius, kurie keliauja per Pakistaną. Ponas Higgins. E, Dėkuoju, pirmininkė. Aš ginu kiekvieno asmens teisę Ta prasme, kad turi būti nepažinimas ir kitų žmonių žmogaus teisės. Pakistane religinės mažumos šiuo metu pakliuvo tarp konstitucinio vienmainiavimo iš e, Pakistano valstybės pusės ir tarp talibano obskurantistinių jėgų. E, dešiniosios e, frakcijos šiame parlamente teigia, kad pasisako už laisvę ir demokratiją, Pakistane tuo, tuo pat metu remia karą Afga, Afganistane, kuris persilieja taip pat į Pakistaną. E, civilių piliečių žudimas e, Afganistane ir to atgarsiai Pakistane ne tik yra nusikaltimas savaime, bet taip pat e, į e, teroristų grupės pastumėja daugiau žmonių. E, Pakistano korumpuotas elitas e, tiek e, valdančioje partijoje, tiek opozicijoje visiškai negirdi liaudies balso. Profesinė darbininkų federacija, turinti daugiau kaip pusę milijono narių, stengiasi atkurti uh, E, žmonių teisės suvienyti ir e, sulyginti vyrų ir moterų teisės. Dėkuoju dabar politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, pasakys ponas Poselt. Pone pirmininkė, Pakistanas yra mūsų svarbus sąjungininkas, todėl su juo reikia elgtis e, labai kritiškai, bet kartu sąžininkai. Tai islamiška šalis, reikia tą gerbti. Šią šalį kūrė Britų Indijos musulmonai pagal savo religinius įsitikinimus, kaip kad Indija įsteigė hinduisto tikėjimo žmonės. Tačiau jau dabar mm, ten yra pasiektas nemažas tolerancijos lygis, jį reikia, jį reikia dar didinti ir skatinti toleranciją visoms religinėms mažumoms, ne tik krikščionims, aš tą norėčiau pabrėžti. Mes, e, žinoma, turėtumėme mm, daugiausia kovoti už krikščionių teisės, kadangi Europa yra beveik išimtinai krikščioniškasis žemynas. Taigi mūsų laukia sunkus įsipareigojimai. Tačiau iš kitos pusės turime išreikšti pagarbą Pakistano lyderystėj islamiškame pasaulyje, konstruktyviam jo elgesiui šiandien ir ateityje. Ačiū. Dėkui. O dabar Pone Šakė, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakistane mm, dažnai šventvagystės įstatymai yra e, pasinaudojami kaip pretekstu e, teroristiniai veiklai. Žinoma, kiekvienas žmogus turi teisę išpažinti savo e, tikėjimą. Toliau šventvagystės įstatymai yra mm, neįsivaizduojami, kai uh, kadangi e, žodžio laisvė ribojama, prisidengama teis e, įstatymais, uždraustas, pavyzdžiui, Facebook e, socialinės tinklas. Pakistane buvo įsakyta blokuoti prieigą prie šio tinklalapio ir taip pat neleidžiama jokių kritiškų pas, pasisakymų prieš pranašą Mahometą. Taip pat musulmonų ekstremisto prieštaravimai lėmė tam tikrus e, animacinių filmų scenarijų pakeitimus. Taigi reikia laisvo Pakistano, kad galėtų pakistaniečiai laisvai keistis nuomonę, o dabar vadovėliuose yra naudojami diskriminacinės formuluotės. E, tikrai bus sunku išmokti Pakistanui esamomis sąlygomis e, būti laisvu ir reikia pripažinti žodžio laisvę, nors net jei tai įžeidžia kai kurių žmonių poziciją. Europoje mes e, susidurime su panašiais pavojais, kyla pavojus nuomonės laisviai, režisieriams, karikatūrų dailininkams ir panašiai. Cenzūra auga, tampa paplitusi reiškiniu ir dabar žurnalistams reikia apsaugos, kadangi jiems grasinama mi mirtimi. Mums reikia kovoti už žodžio laivę Europoje, Pakistane ir visame pasaulyje. Tai geriausias ginklas kovoje su ekstremizmu. SR frakcijos vardu ponas Paremba. Pane pirmininkė, 2009 metų rinkimuose Ehm, į valdžią grįžo ehm, pilietinė demokratinė dauguma. Tačiau ehm, ne viskas eh, Pakistane yra gerai. Viešajame sektoriuje darbo vietos ir postai yra rezervuojami tik tai vieniems, o ne kitiems. Taip pat nėra aiškių taisyklių reglamentuojančių mažumų teisės. Neseniai krikščionių pora buvo nuteista 25 metus kalėti už tai, kad naudojosi Bibliją. E, šiaurės Pakistane e, galioja šariato teisė. Mes ir toliau turėtume e, kovoti už žmogaus teisės Pakistane ir reikalauti, kad Pakistano valdžia leistų savo piliečiams laisvai išpažinti religiją. Pane Svensson, ačiū. Pirmininkė, visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie žmogaus teisų pažydinėjimus Pakistane. Ypač norėčiau paminėti persiekėjimus, nuo kurių kenčia Ahmadijos mokyklos sekėjai. Mes matome, kad jie yra žudomi prie, prieš juos vykdoma diskriminacija visais visuomenės ligmenimis ir tai vyksta šiandieną. Nežiūrint to, kad anksti platesnės ir dabartinė valdžia pažadėjo pakeisti padėtį, tačiau niekas nesikeičia, persekiojimai tęsiasi. Man atrodo, kad dabar atėjo laikas tarptautiniai bendruomeniai kartu su ES iš tikrųjų atsibusti ir įsikišti, užkirsti kelią išpoliams, kurie nuolatos vykdomi prieš šiuos žmonės Pakistane. Ačiū. Dabar Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu ponas Belderis. Dėkuoju, pirmininkė. Pakistano valstybės kuriejai sakė, kad svarbiausias valstybės principas bus visų piliečių lygybė, tačiau taip visiškai nėra šiandieną. Daug krikščionių yra persekiojami, jie gyvena labai sudėtingomis sąlygomis tiek miestuose, tiek kaimo teritorijose. Pakistano teisės sistema išlaiko dabartinę pavojingą e, padėtį. Visuomenė yra islamizuojama nuo 80-mečio pabaigos. Ir e, krikščionių bendruomenė Pakistane kenčia ir nuo tam tikrų teisinių nuostatų. 90-metyje patvirtinti yra šventvagystės įstatymai. Tai sukuria daug sunkumų ne musulmonams. Dar vienas pavojingas dalykas yra tas, kad tie įstatymai gali užtraukti bausmę iki gyvos galvos daugeliu krikščionių, kartais ir mirties bausmę. Jeigu musulmonas paliūdėja tam tikrus dalykus, krikščionis gali būti nuteistas miriop. Tai sukuria neiškumo atmosferą, neramumo, įtampos atmosferą, daug žmonių yra kalinami, bet neturi teisės į gynybą realios. Mes norėtume užtikrinti, kad Pakistano valdžia panaikintų šią diskriminaciją prieš lyginės mažumas. Dabar ponė Andrikinė. Constitution... Dėkoju, pirmininkė. Pakistano konstitucija skiria musulmonus ir nesulmonus. Tokiu būdu įgalindama diskriminavimą religijos pagrindu. Šiame kontekste galima prisiminti, kad 2009 m. gruodžio mėnesį prezidentas Zardary paragino Pakistano liaudės partiją visus Pakistano piliečius laikyti lygiais piliečiais. Deja, nepriklausomų e, agentūrų Apžvalgos rodo, kad dauguma piliečių Pakistane negali pasinaudoti lygiomis teisėmis, kai kalbama apie užimtumą ar e, teisinį atstovavimą. Taigi, tai kelia didelį susirūpinimą. Taip pat noriu akcentuoti e, prieštaramą tarp Pakistano vyriausybės e, pasišventimą ginti islamo religiją ir kovoti prieš religijos žeminimą. Ir aš norėčiau paminėti šio parlamento rezoliuciją, kurioje kalbama apie tuos dalykus. Ačiū. Noriu tiesiog priminti, kad mums šią popietę e, trūksta laiko ir jeigu kalbate per ilgai, reiškia atimate laiką iš spontaniškų diskusijų. Mažų, mažiau kolegų galės pasisakyti. Ponas Černeckė, prašom. Ačiū, o ponė pirmininkė, gerbėmiai nariai. Amerikiečiai sako, kad nemokamų pietų nebūna. Negalime padėti e, šalims Europos Sąjungoje e, ar kur kitur šiaip savo. Negalime duoti 200 milijonų ir nesitikėti nieko už tai. Reikalaukime, kad būtų laikomasi tų standartų, kurie yra mums svarbiausi, kurie ženklina mūsų moralinius įsipareigojimus. Pakistane jau ilgus metus nemusulmonai persiekėjami, e, tą ypač jaučia krikščionis, situacija visiškai netoleruotina. Dažnai kalbam apie religinės ar kitokias e, mažumas Europoje bei už jos krantų. Dabar siūlau ap, apginti krikščionių ir kitas mažumas Pakistane. Žinoma, e, mažumų problema nėra vienintelė Pakistane, tačiau šis instrumentas yra dažnai naudojamas Pakistano politika, todėl mums reikia imtis priemonių. Ponas Sogor, reikia atsižvelgti į du aspektus e, Pakistane. Pirmiausia, Pakistanas esminis sąjungininkas kovoje su terorizmu. Mums reikia padaryti viską, kad apgintumėme europiečių saugumo. Kitas aspektas Pakistane laikomės kitokio požiūrio e, į religinės ir kitokias mažumas, nei mm, egzistuoja e, nuomonės e, Europoje ar įsivyščiusiame pasaulyje. Mes negalime užmerkti akis prieš tokius žymius žmogaus teisių pažeidimus. Neišvengiamai reikia išsakyti savo susirūpinimą, netgi jeigu jis išsakomas strateginio partnerio atžvilgiu. Galime mm, būti patikimi partneriai tik tuo met ir tikėtis patikimos partnerysės iš tų šalių, kurios išsprendžia sėkmingai savo vidinės problemas. Turime suvokti, kad viena pamatinių ES vertybių yra etninių ir religinių mažumų apsauga. Ir Europoje ir kitur šios teisės turėtų būti savaime suprantamos. Ir e, tik tuomet bus galima bendradarbiauti glaudžiau. Ponas Ziobro, vienai minutė. Pirmininkė, pripažįstame tai, kad Pakistanas kovoja su tarptautiniu terorizmu, tačiau ne, turi tai užmaskuoti kitų tos šalies problemų. Pirmiausia, grubaus mažumų teisų pažeidinėjimų. Kalbu pirmiausia apie religinės ir etinės mažumas girdime apie išpolius netgi krikščionių nužudimus. Žmonės yra deginami gyvi vien dėl to, kad yra krikščionys, įskaitant moteris ir vaikus. Kodėl taip vyksta šalyje, kuri tiek daug dėmesio skiria kovai su terorizmu? Taip vyksta todėl, kad Pakistano valdžia yra prisidėjusi prie dabartinės atmosferos šalyje. Pavyzdžiui, teisės aktai dėl E, religijų, dėl šventvagystės e, sukuria tam tikrus, tikrą atmosferą. Mes turime labai e, užimti griežtą poziciją šiuo klausimu. Dabar ponas Kastler. Ačiū. Visame pasaulyje maždaug 80 procentų žmonių, kurie persiekiami savo religinius įsipareigojimus, yra krikščionis man kaip žmogui labai svarbu religijos laisvė žmogaus teisų kontekste. E, pernelyg dažnai e, Europos kairieji ir kairieji liberalai nutyliai krikščionių likimo sunkumus. Reikia pasinaudoti šią progą ir prabilti apie tai garsiau. E, kažkur 3 procentai pakistaniečiai yra krikščionys ir 2 procentai induistai, dauguma yra musulmonai. Tačiau reikia atkreipti dėmesį tos mažumos e, teisės. Kiekvienas, kas pakelia ranką prieš krikščionį, turi sulaukti civilizuoto e, pasaulio pasmergimo. Manyčiau, kad e, mes turėtumėme ateityje įvesti tokį bendradarbiavimo kriterijų, kuris atsižvelgtų į religijos laisvę ir esant e, reikalui galėtumėme taikyti sankcijas. Pirmininkė, e, spontaniškos diskusijos, dėja daug daugiau norinčiau pasisakyti, negu turime laiko, keturiems kolegoms suteiksiu žodžią ir pirmasis iš jų ponas Galeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad reikia atsižvelgti į kiekvienos šalies ypatybės, atsižvelgti, ar jų žmogaus teisų situacija vystosi teisinga kryptimi. Prieš dviejus metus buvau vyriausias es stebėtojas per rinkimus Pakistane, išsakiau, išsakiau keletą rekomendacijų, bei džiaugiuosi, kad kai kurios iš jų buvo įgyvendintos. Pavyzdžiui, buvo ratifikuotas susitarimas dėl susitarimas dėl pagrindinių pilietinių laisvių, taip pat ratifikuota ir nekankinimo konvencija. Matome, kad imamasi rimtai mm, spręsti mažumų problemas ir bandoma kovoti su mm, jų persiekimu. Taip pat buvo paliesta Ahmadžių problema, jie turėtų būti per kitus rinkimus integruoti į bendrą rinkimų sąrašą. Tai taip pat būtų vienas iš būdų kovoti su diskriminacija. Ačiū, tu prašuotis ponai Autalai. Mies. E, haluaisin todeta, että minäkin tapasin vähemmistöministerin täällä tällä. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad ir, šią, ir aš šią savaitę buvau susitikusi su Pakistano mažumų reikalų ministru. Manau, jis siekia konsensuso tarp įvairiausių šalies politinių grupuočių, tačiau jis nesugebėjo atsakyti į mano klausimą, kodėlgi Pakistanas jungtinėse tautose žmogaus teisų komisijoje prisijungė prie e, labai griežtų musulmonų valstybių pasisakančių už religijos laisvės ribojimą. Tai reiškia, kad e, trukdoma e, dialogui tarp skirtingų religinių, skirtingų religijų. Manyčiau, kad turi įsigaliuoti nauja tvarka, naujos taisyklės, o kad tai įvyktų, ES turėtų veikti aktyviau. Dinamična. Kitas kalbėtojas. Pirmininkė, situacija Pakistane kinta visą laiką ir mes turime labai atidžiai ją sekti, kad nepadarytume jokių klaidų. Gerai yra tai, kad vyriausybė ėmėsi priemonių, kad apgintų mažumų teisės, pavyzdžiui, numatė 5 procentų kvotą e, valstybės tarnyboje. Valdžia taip pat e, pasakė, kad mažumų grupėms ir moteriams skirs ir atitinkamai vietų senate. Bet mes turime kažką daryti. Vyriausybė Pakistano kažką turi padaryti dėl šventvagystės įstatymų. Kaip žinia, dažnai naudojama mirties bausmė ir cenzūra taikoma, persiekojami mažumų atstovai net žudomi. Pakistano baudžiamasis kodeksas taip pat turi būti atitinkamai pakeistas, kadangi, kadangi mirties bausmė taikoma žmonėms, kurie pripažįstami kalti dėl šventvagystės įstatymų pažeidimų. Negali tai vykti 21 amžiuje. Galiausiai, ponia Basesku. După aproape 9 ani de dictatură militară, alegerile din 2008 din Pakistan. Dėkui, pirmininkė, po dviejų metų diktatūros uh, E, rinkimai e, Pakistane pradėjo demokratizavimo procesą šalyje. Deja, ponė, e, būtų, buvo nužudyta praėjus vos keliams savaitėms po rinkimų. Rinkimus laimėjo Pakistano liaudės partija, kurią jinai ir vadovavo. Taigi, nors tarp politinių partijų ir yra daug problemų, matome ir tam tikrų reformų, kurias pradėjo vyriausybė. E, pradėtas tarp kultūrinis dialogas, mažumoms nustatytas 5 procentų, e, nustatyta 5 procentų riba, pripažįstamos ir musulmoniškos, ir nemusulmoniškos šventės. Senate e, mažumų atstovams skiriamos vietos. Taip pat norėčiau pabrėžti Pakistano svarbą kovojant su terorizmu. Pirmininkė, dabar steiksiu žodį komisijos nariui Tadžiani. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, Europos parlamento nariai, ES atidžiai stebi įvykius Pakistane. E, Pakistano konstitucijoje numatyta, kad e, šalies piliečiai yra lygus e, ir saugojamas mažumų teisės. Pakistanas neseniai e, pakeitė savo konstituciją, sustiprino parlamento vaidmenį, pasiekta pažanga taip pat žmogaus teisų srityje. Pavyzdžiui, e, žmogaus teisų ir mažumų ministrų pareigybės yra įsteigtos ir nepriklausoma nacionalinė žmogaus teisų e, komisija. Dar daugiau Pakistanas ratifikavo E, jungtinių e, tautų e, konvencija dėl pilietinių ir kitų teisių. Tačiau viskas priklauso nuo to, kaip veiksmingai visas tas nuostatos įgyvendinamas praktikoje. Pakistanas turi dėti dar daugiau prangų integruojant e, įvairias e, mažumas tame tarpe ir religinės mažumas. E, įtraukiant jas į ekonominis, politinis ir socialinis institucijas. E, pernai metų įvykiai Kvairoje, e, per kuriuos buvo ekstremistų sudeginti krikščionys, sukelia labai daug susirūpinimo. Taip pat matome, kad diskriminuojami ir ahmadžių musulmonai. ES e, dažnai e, diskutavo su Pakistanu per e, politinės dėrybas ir yra įmusis diplomatinių žingsnių. Pradėtas žmogaus teisų dialogas su Pakistanu, kur dažnai diskutuojama dėl geros valdysinos ir žmogaus teisų padėtis. ES visada reikalauja, kad būtų gerbiamas mažumų teisės ir žmogaus teisės apskritai. ES taip pat e, nuolatos e, kelia šventvagystės įstatymų problemą pokalbiuose su Pakistanu. Aš žinau, kad e, šis įstatymas dažnai naudojamas prieš religinės mažumas, kada iškeliami išgalvoti kaltinimai, norint suvesti sąskaitas dėl asmeninių priežasčių. E, pastarasis e, dialogas su Pakistanu įvyko e, šių metų kovo mėnesį ir vėl tuose pokalbiuose buvo keliamos žmogaus teisų problemos. Buvo kalbėta taip pat ir e, dėl e, to baiminimuose, kurį Pakistano valdžia išreiškė kalbėdama apie religinės mažumas čia, Europoje. E, didelių problemų Pakistane patiria mažum, mažimo švietimo srityje. ES ragina valdžią sudaryti kuo geresnės sąlygas siekti išsilavinimo savo piliečiams. Much, uh, Labai ačiū komisarui, esu gavusi septynis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Šiuo klausimu diskusijos baigėsi, o balsuosime po visų diskusijų vėliau šią popietę. Kitas darbo tvarkės